Per 30 vyks balsavimas. Ora l'ordine del giorno eh, reca gli interventi di un minuto. Cominciamo. Na, dabar grįžtame prie mūsų darbo tvarkės, tai yra minutės pasisakymo laikas, pradėsime nuo pono Papanikolau. Πολύ κυρία Πρόεδρε. Η Ελλάδα καταβάλει το τελευταίο διάστημα μια... Ačiū. Per pastarosius keltą metų ir mėnesių Graikija e, be įvairių ekonominių sprendimų ir problemų, kurias teko nagrinėti, e, sudūrė taip pat su rimtomis problemams susijusiams su e, emigracija, bet nelegalia emigracija ir tai vyksta labai tokio įtemptoj situacijoje. Vis dėlto pavyko pasiekti tam tikrų konkrečių rezultatų, tačiau reikia konstatuoti, kad nelegalių emigrantų srautai sumažėjo ir apskaitai e, nelegali migracija sumažėjo dėl geresnės sienų apsaugos. Taigi šiame laikotarpyje turiu priminti, kad dabar dėl Sirijos problemų tas spaudimas, kurį mes patirėme, dar labiau išaugo. Nelegalios migracijos problema e, negali būti sprendžiama vienos valstybės jėgomis e, ar netgi Europos jėgomis. Manau, kad meta metas būtų pereiti prie tam tikro paskirstimo mechanizmo, kurį e, jau minėjome tam tikrose neteisiniuose aktuose. Kitaip sakant, reikia galų galę perėti prie to, jog iš tikrųjų Europa galų galę pademonstruotų tikrą solidarumą ir e, pasiskirstytų kaštų naštą e, taip, kad tai atspindėtų šios problemos rimtumą ir mastą. Ačiū. 2009 metų balandžio 6. Bolonijos regioną Šiaurės Italijos sudrebino žemės drebėjimas. E, įvairūs objektai, ligoninės, mokyklos ir daug kitų svarbių objektų buvo sugriauti. Europos parlamentas mėgino sureaguoti šią problemą ir e, paragino panaudoti solidarumo fondą 500 e, milijonų buvo skirti šiam regionui padėti e, išspręsti infrastruktūros problemas. Tačiau prabėgus vos trim metam, štai pirmadienį, praeitą pirmadienį Italijos teismai nuteisė šešis seismologus už tai, kad jie nenumatė konkretaus žemės drebėjimo datos ir laiko, e, tačiau tai yra visiškai neprimtina, kadangi iš tikrųjų negalima e, traukti teismą seismologų arba mokslininkų, mokslinės bendruomenės atstovų. Aš tikrai manau, kad Europos parlamentoje atėjo metas e, imtis konkrečių žingsnių ir pasmerkti šią priemonę, kurios ėmėsi Italija seismologų atžvilgių. Ačiū, toliau panas Taylor. Pane Taylor. E, Pirminkė, kolegos Čia norėčiau atkreipti sudėmesį į pono dalį šalimą nuo tabako direktyvos um, nagrinėjimo. E, nekalbėsiu e, apie tai, kas jau buvo daug aprašinėjama įvairioje žiniasklaidoje. E, aš tiesiog noriu kelti klausimą, ar ponas Dalį buvo kaltas ar ne, ar jisai piknaudžiavo ar ne. Ir manau, kad Europos piliečiai nusipelno daugiau informacijos šio klausimu. Manau, dabar noriu paliesti vieną iš šimčiausių problemų, būtent tabako produktų direktyvos e, būklę po to, kai ponas Dalį nusišalino nuo pareigų, atstatydino. E, tabako e, poveikiu miršta maždaug 600 tūkstančių europiečių per metus ir be abejo tabako direktyva turėtų būti viena iš svarbiausių komisijos e, prioritetų. Komisija pažadėjo, kad tabako direktyva neįstriks, e, jinai bus toliau plėtojama ir iš tikrųjų konsultacijos jau beveik užbaigtos, tačiau e, Nežinau, ar dabar reikia laukti, kol e, posto užims naujas komisaras, tam, kad šita direktyva toliau būtų e, stumiama į priekį, kadangi manau, kad pirmiausiai ant kortos pastatytas daugelio europiečių sveikatos klausimas. Kągi, dėkoju. Toliau. Anderson. Ačiū. Noriu pasidalinti savo patirtimi. YouTube e, mačiau vieną komentarą. Ten buvo medžiagėlė, kuri e, teigia, kad, e, na taip, aš nemėgstu piratinių videofilmų, tačiau man patinka šita daina, todėl atsiprašau, jeigu kartais pažeisiu autorinių teisių nuostatas. Na, iš tikrųjų tai gera iliustracija. Kalbame apie dainą, kuri yra Gucci Vamp E, didžiaus perdirbtas e, vienas disko kūrinys. Na ir e, mes matome, šitas klipas buvo pagrystas taip pat labai žymus komiksų šiomis komiksų knygos e, e, iliustracijomis, vaizdais. Ir, na, iš tikrųjų, mane visas tas pavyzdys e, pritrenkė, kadangi, e, na, ne, ne vien dėl to, kad pažinėjimas autorinės teisės, tačiau tiesiog ta įvairovė vyriausių posūkių ir netikėtų niuansų, kurie atsiranda mūsų kultūrinėje dviejai, skaitant taip pat ir autorinį teisų apsaugą. Kągi, ačiū. Toliau panas Baftin. Ačiū, panė pirminkė. Na, sunku spėti paskui Junktinę karalystę šiom dienom, ar ne? E, štai e, užsienio reikalų ministras e, pažadėjo decentralizaciją, tuo tarpu ministras pirmininkas pareiškė, kad Europa turi toliau federalizuotis, jeigu nori, kad bankų sąjunga veiktų sėkmingai. E, dabar buvo kalbama apie referendumą e, dėl Sabon staties. Davidas Cameronas e, garantavo, jog bus surinkiamas referendumas dėl kiekvienos parengtos sutarties. Dabargi pats Baroso pasiūlė sudaryti sutartį dėl demokratinių valstybių federacijos ir panašu, kad Junkinė karalystė tarsi nereaguoja šitą situaciją. Kaip atrodo tas misinis Camerono pažadėtas referendumas? Jisai turėtų užtikrinti, jog e, jeigu Europa toliau federalizuosis, e, e, Britanija turėtų turėti teisę išstoti arba pasilikti. Ir jeigu tokie procesai prasidės, tai galbūt iš tikrųjų reikėtų pradėti rimtas diskusijas dėl galimo Junktinės karalystės išeimo iš ES. Ačiū. Ponas Mesaros. Ačiū. Ačiū, padė pirmininkė. 2004 metais vidurio ir rytų Europos dešimt šalių įstojo Europos sąjungą. Iš tikrųjų, tuo metu ilgai vyko dėrybų procesas prieš šį įstojimą. Ir kai kurie klausimai buvo neaptarti šiuose dėrybose. Pavyzdžiui, pavyzdžiui diskriminaciniai kokie klausimai susiję su Benešo E, laikotarpiu su etniniu valymu Čekijoje ir Slovakijoje. Galima pasakyti, kad iš tiesų tie dekretai, kurie buvo priimti tuo laikotarpiu, jie dabar negaliojantis. E, bet mm, reikia žinoti, kad šis klausimas turi būti išspręstas, nors ES neprieštaravo Čekijai stojant į ES dėl ankstesnių dekretų, kurie būtent ir skatino šitą etninį valymą. Aš norėčiau pasakyti, kad mes turėtume išnagrinėti visus teisinius prieštaravimus ir kiekviena mažuma, kiekvienas pilietis, kiekviena tauta turėtų būti vertinami ES vienodai. Ačiū. Toliau panas Kušerį. Ačiū. Pane pirmininkė. Ar mano eilė pastikslino parlamentaras? Grazie, su prezident. Nečbet l'attenzjoni dwar. Taigi dar kartą ačiū pirmininkė. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į politinius procesus, kurie vyksta Maltoje. E, 2008 metais nacionalistų partija laimėjo rinkimus 53 procentų persvarą e, ir vieno parlamentaro persvarą. Taigi per pastarosius mėnesius ta e, parlamentarų dauguma buvo prarasta, opozicijos nariai e, taip pat taip pat partija prabalsavo prieš vyriausybę. Kitaip sakant, valdančioji partija dabar nebeturi stabilios daugumos Ir e, mums reikalinga nauja vyriausybė, kadangi dabar šalyje nebėra stabilios daugumos, stabilios valdančios daugumos, tačiau partija ir vyriausybė manipuliuoja žiniasklaidą. Na ir, ir tokia situacija, aš manau, kad reikėtų naujų rinkimų, žmonės turi naujai apsispręsti, tačiau vyriausybė atsako tai surinkti. Taigi mes išgyvename savotišką krizę, mums reikia stabilios vyriausybės ir užtikrintumo. Todėl mes e, kreipiamės, apeliuojame į Europos parlamentą ir raginame stebėti, kaip visa situacija Maltoje. Ačiū. Ponas Meir. Ačiū. Pane pirmininkė, noriu padėkti faktą, kad kai kurios vyriausybės ES organizuoja policijos reidus e, prieš demonstrantus, prieš demonstracijas, kuris vyksta įvairiose Europos vietose, nes ne, teko skaityti apie tą skaitą, E, kur buvo e, smerkiamas neproporcingas ir kosmonduojamas kai kurios ES valstybės, tokios kaip Graikija, Ispanija, Rumunija ir panašiai. Ispanijoje iš tikrųjų mes turime problemą, kadangi politiškai atsakingi e, ginkluotųjų pagų vadovai, kurie e, taip pat kišosi į demonstracijų eigą. Jie aiškiai deklaravo, jog e, veikia pagal teisės numatytus įgaliojimus. E, Tačiau bet koks neproporcingas jėgos panaudojimas negali e, būti nebaudžiamas, ypatingai jeigu mm, tie dalykai reguliariai kartojasi. Atsakingi e, asmenys, kurie davė įsakymus, turėtų e, būti patraukti atsakomybė. Be abejo, ne patys policininkai, kurie tik tai laikėsi tų nurodymų ir įsakymą, mm, yra labiausiai kalti. Taigi turėtumėm kalbėti apie neproporcingų jėgos panaudojimą nebaudžiamumą. Ačiū toliau, ponia Bilbao. E, Baskų kraštas e, turi vysimosi modelį, kuris e, draugė su įvairiais kitais modeliais reprezentuoja savotišką simbolį, savotišką prekybinį ženklą, kuris atsovauja būtent tam Baskų kraštui. E, Netaip seniai per pastarosius metus e, Baskų krašte vykdoma politika, socialinė e, politika ir, ir apskaitai vykdoma strategija ir politika byloja, jog šis kraštas turi savo nacionalinį identitetą. Ir dabar iškilus krizai Mes be abejo norime spręsti šias problemas e, per atsiverimą tarptautiniai visuomeniai, per įvairias ekonominės socialinės priemonės. Vėlgi, negalima e, užtikrinti ekonominės raidos be žmogaus, žmogiškosios raidos. Mes norėtume pasidalinti su Europą mūsų patirtimi ir norėtumėm, kad e, slauktumėm palaikymo ir pripažinimo mūsų tiek institucijų kūrimo veiklos, tiek ir mūsų nepriklausomybės siekių. Mes norėtumėm, kad ES e, įsiklausytų mūsų piliečių balsą ir stiprintų demokratiją žemynę. Ačiū, ponė Angurakė. Ačiū, ponė Pelykė. Mm, Europos Sąjunga kartu su savo partneriais E, parengė me, trečią memorandumą po e, provokacinių pasisakymų ir e, pučistai nutraukė tarp, darbuotojų teisų egzistavimą 1,2 milijonai bedarbių, ja, ypač laivininkystės sektorius dabar yra paliestas šios bedarbystės ir jau kai kurie darbuotojai negauna penkis, penkis mėnesius savo atlyginimo. Taigi dabar aš matau, kad valstybės ekonominė struktūra dabar yra visiškai sukriauta. Mes tai matome įvairiose ES valstybės narėse. Užtenka. Dabar reikia, kad darbuotojai sukiltų ir reikalautų gerovės ir e, jų interesams atstovaujančios vyriausybės ir kad monopolistai toliau negriautų jų gyvenimo bei ekonomikos. Pane Sogorai. Ačiū, aš norėčiau atkreipti parlamentarų dėmesį į daugelio Rumunijos nevyriausybinio organizacijų veiklą. O šiai veiklai yra trukdoma. Čia kalbu pirmiausia apie atitinkamą programą, kurios, kur yra gyvenama Rumunijoje, būtent dėl žmogiškųjų išteklių. Šios programos veikimas buvo sustabdytas. Aš e, nebejoju e, vykdomų tyrimų teisingumu ir veiksmingumu. Aš tik norėčiau tiesiog atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad daugelio šimtų nevyriausybinio organizacijų veiklai kilo pavojus, nes vyriausybė neteikia jokio finansavimo šiems organizacijoms. Žinoma, dabar yra mm, sudėtingas ekonominis laikotarpis ir sunku kai kuriams e, nevyriausybinėms organizacijoms gauti kreditą iš banko, todėl daugelis naudingų projektų nėra vykdomi. Todėl norėčiau e, pasakyti, kad dėl kai kurių uh, E, kompetencijos problemų arba e, dėl netinkamo administravimo e, Rumunijos vyriausybėje dabar kyla pavojus nevyriausybinėms organizacijoms. Ačiū, panė Roka. Aš norėčiau pasidžiaugti, kad Europos vadovų taryboje spalio 18-19 dieną buvo pastebėta pažanga, kuri pasiekta, ypač ekonomikoje, ypač e, buvo įsipareigota kovoti su socialinė skirtimi ir su skurdu. Ypač e, ekonominės e, krizės laikotarpiu dabar būtent reikia imtis tokių priemonių, kad daug žmonių galėtų išlaikyti savo tinkamą gyvenimo standartą. Nes daug, vis daugiau ES piliečių patenka žemiau skurdo ribos. Todėl aš norėčiau, kad mm, E, daugiametinė finansinė perspektyva būtent atspindėtų tos priemonės, kurios padėtų milijonams ES piliečių. Taigi komisija e, būtent e, taiko atitinkamas priemonės, kurios padės labiausiai nuskriaustoms socialiniams grupėms. Ir tikimasi, kad taryboje bus vienaša, vienbalsiai pritarta toms priemonėms ir kad taip bus padėta daugeliu europiečių. Ačiū, padedant Čilą. Ačiū. Mes visi žinome, kad dabar išgyvename ekonominę krizę. Ypač šią krizę pajuto Europos ūkininkai, būtent dėl atitinkamuose regionuose kilusios e, sausros. Rumunijoje sausra e, sunaikino beveik pusę javų derliaus. Ir e, ši, ši situacija iš tiesų labai yra rimta žemės ūkio sektorija. Ir siekiant išspręsti šią situaciją, reikia imtis ES lygių įvairių priemonių. Mes turime pademonstruoti solidarumą su ūkininkais kurie nukentėjo nuo sausros. Ir vietos ir šalies e, valdžios institucijos padarė viską, ką gali, tačiau reikia atitinkamo ES įsikišimo. Tam reikia sukurti atitinkamą solidarumo fondą, kuris padėtų žmonėms, kurie nukentėjo uh, nuo e, potvinių. Tačiau e, ir kitos gyvulinės nelaimės prisideda prie to, kad žmonės nukenčia ir tai e, trukdo užtikrinti maisto tiekimą. Pone Ailsen. Ačiū, pane Pininkė. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į didžiulius potvinius Aragono provincijoje. 5-6 e, regionuose ir e, e, sostinėje Saragosoje būtent ir įvyko šie potviniai. Nuo jų nukentėjo įvairūs kaimai, geležinkelio bėgiai, keliai buvo sunaikinti. 24 milijonai mm, eurų sudaro nuostoliai. Ir būtent tai įvyko tuo metu, kai dabar vyrauja ekonominė krizė. Todėl šitas nuostolis yra dvigubas ir praktiškai žmonės tose regionuose neteko vilties. Todėl reikia dabar reaguoti į šią problemą ir tam reikia pasinaudoti solidarumo fondo lėšomis. Aragono provincija kaip tik tai ir prašo Europos solidarumo ir pagalbos. Ačiū, pane Galgiri. E, šiandien e, mačiau, kad e, e, pirmininkas būtent e, buvo nuspręsta dėl priemonių, dėl tvarios žvejybos. Dabar komisarė Damanakė turi būtinų priemonių, kad numatytų sankcijas šalims tokioms kaip Aislija, Islandija, Farerų salos ir kitos valstybės, kurios netausiai žvejoja. 2010-aisiais e, nu, apskaičiuota žvejybos e, apyvarta buvo 10 milijardų eurų. Po to jos pradėjo netausiai žvejoti ir sužvejojo 150 tūkstančių tonų skumbrių. Tačiau per viršinę žvejybą, per, per viršinės žvejybos metus žvejotos žuvis buvo iškrautos ir paslėptos, kad kainos nenusmuktų. Dabar laikas atėjo komisijai imtis veiksmų ir ir buvo priimta rezoliucija. Labai gaila, kad Londone ir šią savaitę nebuvo pasiektas susitarimas. Ačiū, ponas Buzoj. Praėjusią savaitę Bukarešte vyko diskusijos apie MVI finansavimą, kurias surengė ALDE frakcija sulaukėme daugiau nei šimto MVI ir bankų atstovų. Taip pat renginyje dalyvavo komisaras Dajani, taip pat komisijos ir Rumunijos vyriausybės atstovai. Pastebėjome, kad MVI iš tikrųjų sunerim. Europos parlamentas ir kitos institucijos labai nutolusios nuo tikrų MVI problemų. Mes kaip europarlamentarai ir taip pat komisija privalome daug intensyviau tartis su MVI ir atsižvelgti į jų poreikius. Mes visada girdime skundų apie pernelik sunkes sąlygas, norint dalyvauti Europos programuose. Į tai reikia atsižvelgti, priimant daugiametę finansinę programą. Reikia geresnių sąlygų Euro Europoje dirbti MVI. Ačiū pone Anderson. Europarlamentarai mm, turi imunitetą ir lais, žodžio laisvę, tačiau man atrodo, kad nereikėtų taikyti imuniteto, jeigu e, susidurėme su neapykanta kurstančiomis kalbomis. Mes Šiaurės Airijoje labai sunkiai stengiamės išspręsti konfliktus. Žinome, kad konfliktus galime išspręsti tik derantis su priešais, susitariant dėl kompromisu. Ir reikia, reikia liautis buvę, buvusiems nelankstiems. Šis parlamentas nori sukurti gerovę ir solidarumą ir todėl turi atsiriboti nuo europarlamentarų, kurių komentarai kursto neapykantą. Net Griffins išreiškė, būdamas Belfaste, neigiamus komentarus ir policija parengė dokumentus valstybės prokuratūrai praėjusią savaitę nes po jo pasisakymų dviejų homoseksualių vyrų gyvybei iškilo pavojus. Man atrodo, kad nereikėtų taikyti imuniteto tokiais atvejais. Ačiū. Ačiū. Ponas Nikolesku. Ačiū, pirmininkė. Aš kreipiausi į komisiją prašydamas parengti strategiją skirtą kovoti su neigiamu poveikiu, kurį sukėlė grūdų kainų padidėjimas. Dėl sausros labai išaugo grūdų kainos. Tai neigiamai veikia vartotojus. Visoje Europos Sąjungoje Žemdirbiai taip pat nerimauja, kad jiem neužteks pašaro, Dėl to kainos dar auks. Ukraina neseniai paskelbė, kad ketina liautis infor... sustabdyti grūdų eksportą nuo lapkričio vidurio. Čikagos biržoje dėl to grūdų kainos iš karto pakilo. Pakalbėkime apie bereikalingą įtampą tarptautinėse rinkose, bet tai atspindi konkrečią informaciją Nepamirškime, kad kainos ir toliau išliks didelės. Kita ketvirtį jos pasieks istorijoje aukščiausią lygį. ES turi parengti greitai strategiją, kaip kovoti su šia problema. Bet komisija sako, kad mums reikia struktūrinių priemonių, be abejo, bet mums reikia ir konkrečių sprendimų konkrečioms problemams. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis ponui Bankiai. Ačiū, panė pirmininkė, gerbimi parlamentarai. Aš norėčiau kreiptis į Europos komisiją, todėl džiaugiuosi, kad Europos komisijos narys dalyvauja šiandienos mūsų posėdėje ir vis dar yra šioje salėje. 97 metų Kyoto protokolas baigsis, baigs galioti 2012 metais, todėl mes turime pabandyti iki 2020 metų pratesti jo galiojimą. Atskiros valstybės narės, tarp jų ir Vengrija, kaip tik tai ėmėsi atitinkamų priemonių šioje srityje. Egzistuoja toks principas, kuris sako, kad Europos Sąjunga kad gali kalbėti vienu balsu, kaip viena valstybė. Todėl emisijų mm, mažinimas tai yra visų mūsų bendras reikalas. Taip ir to reikalaujama ir iš Vengrijos. E, e, Vengrija būtent įsipareigoja e, sumažinti šį emisijų kiekį ir 25, procent, 25 procentai sumažino emisijas. Iš esmės, taršos kvotos gali būti perduotos iš, kit, iš vienos valstybės kitai valstybei. Ir Vengrijos vyriausybė turi pateikusi konkrečių pasiūlymų šioje srityje. Mes norėtume, kad komisija atkreiptų į tai dėmesį. Grazie, onorevole Cikau. Ačiū, ponė Tikau. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. dešiniųjų inkompetencija, nekompetencija Rumunijoje būtent prisidėjo prie to, kad buvo reikalauta iš ankstinių rinkimų. Ir 2010-2012 metais buvo prašoma kaip tik lėšų iš solidarumo fondų. Komisija būtent e, e, kaip tik tai kontroliavo tas programas, kurios turėtų prisidėti prie e, Rumunijos transporto sektoriaus ir kitų sektorių konkurencingumo ir pažangos. Todėl dabartinė vyriausybė, netinkamai panaudojusi tas lėšas, dabar turi du mėnesius, kaip tik, kad galėtų kompensuoti šį lėšų trūkumą skirtą atitinkamos sektoriams. Būtent tie mm, projektai turi būti vystomi ir toliau. Ir reikia būtent kontroliuoti ir pasistengti, kad tie projektai būtų vykdomi. Nesvarbu, kaip nekompetitingai veiktų Rumunijos vyriausybė. Pane Ojoland. Ačiū, pane pirmininkė. Mm. Mes manome, kad Europos parlamentas kaip tik tai mm, nagrinės kaip tik tai direktyvos projektą būtent susijusią su energetikos produktais, susijusią su biokūrų, kuris yra pagamintas iš skalūnų naftos. Mes norėtume iš skalūnų naftos būtent gaminti mm, biologinį kūrą, kad sumažintume savo priklausomybę nuo importuoto kūro, importuoto energetinių produktų. Uh, Tačiau dabar mm, šių produktų rinka atsidūrė nepavydėtinoje situacijoje, nes e, dabar kaip tik tai daromos kliūtis e, šiam kūrui pagamintam iš e, skalūnų naftos, jis yra per brangus ir todėl dirbtinai padidinamas importas dizelinio kūro į Estijoje tai būtent ne, mums yra neprimtina. Pone Murphy, ačiū. Nobelio e, komitetas e, e, būtent pademonstravo savo humoro jausmą, kai tik tai mm, apdovanojo taikos premiją Europos Sąjungą. Prieš tai buvo apdovanotas ponas Obama. Ir prisiminkime kad e, Taupimo priemonės yra savočiškas ginklas, e, kurį visiškai sąmoningai vyriausybės e, <laughs> taiko bankininkų, kitų turtingųjų vardų, nukreipdamies prieš darbuotojus ir prieš masės. Tačiau dabar be abejo atėjo metas, kada masės kerta savo kitą atgal. Milijonai Europoje e, išėjo protestuoti per praeitį savaitės, e, Ispanijos, Portugalijos e, darbininkai, kitos suvienytos darbininkų akcijos vyks ir Graikijoje, Kiprė ir daug kur kitur, taip pat tai bus siejama su daugybė masinių demonstracijų kitose Europos šalise. Taigi, lapkričio 14 gali įti istorija kaip diena, kada e, darbuotojai galų galę visoje Europoje sukilo ir pasakė netaupimo priemonėms. E, E, darbininkų pasirišimas pasipriešinti, jų gale e, tai padaryti turėtų parodyti, kad e, per šitą bendrą streikų akciją visoje Europoje mes galime galų galę sustabdyti taupimo priemonės. Ačiū. Turiu pans Winkler. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos komisarė. Europos Sąjunga šiandien iš tikrųjų yra savaškam lūžio taške. Europos projektų kelia pavojų krizė, taip pat populizmo, ekstremizmo ir ksenofobijos protrukiai. Norėčiau priminti Europos e, vadovų tarybos išvadas, e, kur buvo kalbama, kad reikia iš tikrųjų imtis priemonių stiprinti eurozoną ir ES visai. Dabar mums reikia be abejo užtikrinti piliečių paramą, kadangi dėl blogėjančios e, E, pragyvenimo, e, dėl bagaičio pragyvenimo lygio, jie kreipiasi savo vyriausybės kaip į paskutinį šaltinį. Na, iš tikrųjų, e, kyla daugybė problemų. Manau, kad būtent Europos institucijos turi už, pailustruoti ir užtikrinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis regionais, jog e, tam tikros priemonės, kurias Europą gali gyveninti, būtent ir iliustruotų naudą buvimą Europos Sąjungoje. Ačiū. Toliau ponas Keli. Labai ačiū pirmininkė už tai, kad suteikite man galimybę e, šitiek pasisakyti apie konferenciją, kurią aš organizuoju šiame parlamente kovo 3-4 dienomis. E, iš tikrųjų, e, kovo 4-8 Mes rengėme svarbę konferenciją, kuri vadinama e, pasaulinis mokslo bendradarbiavimas. E, Pirminkaujantį Airiją prisidė, tai yra Airijos e, vyriausybė, kuri pirmininkavime prisidės. Mes manome, kad pasaulinės problemas galima spręsti tik iš pasaulinės perspektyvos ir tam labai svarbu, kad žmonės bendradarbiautų, o ne konkuruotų. Ypatingai norime, kad tai vyktų moksle ir tarp politikos formuotojų. Tai yra būtent reikėtų suvesti draugien mokslininkus ir e, politikos formuotojus, e, ką mes ir mėginsime padaryti šiomis dienomis e, per mūsų registruojamą per, per mūsų organizuojamą renginį ir tokiu būdu tikimės, jog e, suvedus draugien šias dvi svarbes e, įtakos grupės mes pasieksime tikslų, kurie užsibriežti vadinamajame horizonte 2010 metų perspektyvai. Pans Mirski. Keli. Dabar pans Keli. Ehm, na, jau ne vieną kartą pans Farač, kuris vadovauja e, nepriklausomų partijai, e, kritikavo ES finansinį valdymą. Tačiau kaip dėl jų pačių partijos? Prieš du metus uh, Nigel Farage uh, sakė, kad jo vadovaujami parlamentarai E, veikia visiškai skaidriai ir kas ketvirtis kelbė savo išlaidų e, e, suvestinės, tačiau, kaip visada, jie melavo. Dabar e, pažvelkite į tinklalapį, jūs pamatysite, kad e, visos ataskaitos yra iš tikrųjų e, visiškai padirbtos, e, jokio audito nebuvo, e, netgi e, galų galiai jisai E, juokingai argumentavo, pametė kai kurias sąskaitas. Taigi jisai kritikuoja, ES neteisingai tvarko savo finansus, tačiau dabar negali netgi sutvarkyti savo sąskaitos. Jo padėjėjas e, nesugebėjo sutvarkyti jo sąskaitų už uh, dviejus metus veiklos. Ir iš tikrųjų tik tai mažutė dalis uh, išlaidų uh, iš tikrųjų buvo padengta sąskaitomis. Kurgi eina kiti pinigai? Be abejo, į asmeninės parlamentarų sąskaitas ir galima tik tai tarti, jog šitos lėšos apsukusios ratą grįžta į jo asmenį kišenę, nebent jisai galėtų paneigti tai. Nors. Taigi, e, jisai stengiasi vaizduoti kažkokį tai teisuolį, kritikuoja ES, tačiau iš tikrųjų e, tai visą tai yra žaidimas kėdėmis. Taigi kitą kartą, kai ponas Faraš atsistos čia ir kels klausimus ES, galbūt parlamentarai turėtų e, pareikalauti, kad ir jis pats atsakytų į kuriuos iškilusius klausimus. Bene, colleghi, il dibattito è finito. Ringrazio. Ačiū kolegos. Diskusijos baigtos. Noriu padėkoti komisarui, kuris iki pat pabaigos įsidėjo su mumis.